Bene, possiamo, buongiorno a tutti e a tutte, possiamo iniziare. Labas rytas visiems, pradėkime posėdį. Darbo atvarkė yra patvirtinta, jeigu niekas neprieštarauja. Laikysiu ją patvirtintą. Dabar norėčiau e, paskelbti kelis pranešimus. Kaip žinote, praėjusią savaitę vykusioje plenarinėje sesijoje buvo patvirtos trys rezoliucijos skubos tvarka. Pirma, žmonės albinosai Malavija ir kitose Afrikos šalyse. Toliau e, rezoliucija dėl Krymo totorių lyderių iš Krymo. E, Ir to, paskutinė buvo situacija Maldyvuose. Kitos rezoliucijos buvo patvirtintos dėl žmogaus teisų, jos buvo susijusios su žmogaus teisėmis. Pirmoji dėl mažėjančios pilietinės visuomenės erdvės besivystančiose šalise. Taip pat buvo deklaracija dėl E, dėl, dėl e, situacijos Moldovoje, taip pat deklaracija dėl partnerystės prioritetų tarp ES ir Egipto 2017-2020 metams. Taip pat buvo klausimas žodžiu dėl e, vaikų, vaikų santokų užbaigimo, nutraukimo. Taigi, šiandienos darbotvarkėje pirmasis klausimas yra metinė ataskaita dėl žmogaus teisų ir demokratijos pasaulyje 2016 metais ir ES politikos šioje srityje. Prieš pradedant svarstyti šį klausimą, norėčiau pasveikinti mūsų Gruzijos mediatorių, kuris čia dalyvavo uh, konferencijoje apie lygybę ir taip pat šį rytą dalyvaus mūsų diskusijose. Labai puiku, kad šis asmuo atvyko pas mus, juo labiau, kad mes kaip tik patvirtinsime e, žmogaus teisų pla, veiksmų planą Europos parlamentui. Ir e, tai yra labai svarbu. Svarbu puoselėti Europos parlamento vaidmenį, ginant žmogaus teisės visame pasaulyje o metinėje ataskaitoje taip pat apie tai kalbama. Taigi, kai dėl tos metinės ataskaitos e, vis dar dirbame šiuo klausimu, ši ataskaita vis dar svarstoma. Ir Liepos mėnesį buvo pateiktas pranešimo projektas, mes aptarėme pakeitimus buvo pateikti 357 pakeitimai, nuo praėjusios savaitės juos galite perskaityti visomis kalbomis. E, pone Gotlyv, e, kaip tik pasisakys, o paskui išklausysime šešėlinių pranešėjų. E, kai dėl procedūros, tai norėčiau priminti, kad lapkričio sesijoje, lapkričio 13-ąją AFET komitete vyks balsavimas O paskui gruodžio mėnesį bus e, šis klausimas įtrauktas į plenarinę sesijos darbo tvarkę. Dabar norėčiau žodį suteiksi pranešėjai ir kad jį apžvelgtų pakeitimus. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Vorsitzende. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, noriu padėkoti visiems, kurie padėjo man rengiant šį pranešimą. Turiu prisipažinti, kad 12 puslapių pranešimai turime 357 pakeitimus. Mūsų užduotis dabar ir yra išanalizuoti visus tuos 357 e, pakeitimus ir padaryti taip, kad tekstas būtų nuoseklus ir be jokių prieštarų ir kad būtų kuo geriau, lengviau paskaitomas. Nes ankstesnė diskusijose dažnai esame sakę, kad stengsimės parengti tokį pranešimą, kuris būtų kiek įmanoma aiškesnis. Kur tik tai įmanoma, mes norime svarbiausius dalykus paminėti tik tai vieną kartą, tačiau labai vienprasmiškai ir aiškiai. Gerai žinoma, kad turime tuos 357 pakeitimus, daug, bet tai geras dalykas. Tad e, dabar mūsų laukia darbas parengti tekstą, kuris nuo pradžios iki galo būtų nuoseklus, kad tas pranešimas tikrai susilauktų paramos, būtų įtikinamas. Kalbant apie mūsų darbų grafikus, reikia pasakyti, kad e, kasmetinė ataskaita apie žmogaus teisės bus atspausdinta ir mums pateikta tik tai kitą savaitę. Ir pakankamai daug laiko praėjo ir, ir pavėluotai 17 metų spalio mėnesį kalbėti apie žmogaus teisės ir demokratiją pasaulyje 2016 metais. E, Apie tokius dalykus reikėjo pradėti kalbėti anksčiau, iš anksto. Ir e, ko gero būtų gerai, jeigu vienas iš mūsų konkrečiai kreiptųsi į komisiją ir paklaustų, kodėl jų darbų grafikas yra būtent toks. Aš manau, kad e, daug prasmės tame nėra. Kuo vėliau pasirodo komisijos metinė ataskaita, tuo mažiau, tai gali įtakoti situaciją. Kaip tada turėtume dirbti toliau? Pasikonsultavau su e, kitomis frakcijomis, nusprendėme, kad šešėliniai pranešėjai Strasbūre spalio 25 dieną nuo 14 iki 17 valandos posėdžiaus. Mes turėsime 3 valandas, gerai išanalizuosime šį reikalą, e, tačiau norėdami būti nuoseklus savo darbe, vis tik turėtume per 3 valandas viską aptarti. Žinoma, ir rengiantis tam sustikimui, kalbėsime tarpusavyje, e, bandysime ieškoti sutarimo, kad jau iš anksto įsivaizduotume, kuriuose vietose kompromisas yra įmanomas. Na ir tada jau galima iš anksto pradėti galvoti, su kuo galime su, sutikti, dėl ko galime sutarti, dėl ko negalime. Taigi mintis, e, čia paprasta - nekartoti du ar tris kartus tų pačių dalykų, dalykų, kurie yra ir taip aiškus. Taigi mūsų laukia pakankamai daug sunkaus darbo. Atsižvelgiant į e, kitų komitetų nuomonės, įtraukiant jas į pranešimą, bet iki kitos savaitės pabaigos aš tikiuosi jau turėti E, pasiūlymą ir aš manau, kad jau iš anksto galima bandyti sutarti, kurios tų atskirų komitetų nuomonės gali būti įtrauktos, o kurios negali. Dirbti su visais jumis buvo labai malonu, ypatingų nuomonių skirtumų nėra. Tad e, tikiuosi, kad po keleto savaičių turėsime aišku, nuseklų tekstą, kurį galėsime greitai priimti užsienio reikalų komitete ir paskui sklandžiai patvirtinti jį plenarime posėdėje. Visiems ačiū, tikėsime, kad ir toliau mums pavyks taip dirbti. Dėkuoju. E, dėl to, kad iš tikrųjų praėjo nemažai laiko nuo to laiko, kai buvo pristatytas šis pranešimas komisijai, e, Taigi per tą laiką mes susitikome su uh, vyriausiai galiotinė ir paprašėme, kad šio darbo procesas būtų reformuotas, kad pranešimus ataskaitas galima būtų teikti greičiau, nes laikas čia yra labai svarbus. Todėl mm, tikimės, kad tai pavyks. Taigi dabar šešėliniams pranešėjams suteiksiu žodį, pradėsime nuo ponios Lilijana Rodrygės. Norėčiau padėkoti pranešėjai. Dokumentas yra subalansuotas ir apžvelgia pagrindinius e, aspektus. E, mūsų siūlomi pakeitimai yra susiję pirmiausia su e, smurtu prieš moteris ir mergaitės, y, ypač e, kreipiant didelį dėmesį į prieglapšio prašytojus ir migrantus. O kai dėl e, seksualinio išnaudojimo. E, Reikėtų pakalbėti apie uh, e, tai, kad labai svarbu šviesti žmonės apie, jų, apie žmogaus teisės, jų teisės, taip pat e, socialinį saugumą didinti, ypač kalbant apie labiausiai pažeidžiamus piliečius. Taip pat reikia pateikti neagreguotus ir tikslius duomenis, ypač kalbant apie labiausiai pažeidžiamus žmonės. Taip pat e, reikia laikytis tarptautinių sutarčių, pabrėžiant žodžio laisvės svarbą, Taigi taip pat ten minimi klausimai susijęs su LGBT bendruomenė, žmo, žmo, žmonėmis turinčiais negalę. Taip pat um, e, reglamentas dėl pabėgėlių, taip pat e, vaikų išnaudojimas darbuotojų teisės Taip pat e, kalbama apie šalis, kurios nesilaiko savo įsipareigojimų tokiuose sritise kaip ir švietimas, e, vandens valymas ir kiti dalykai. Taigi, kaip jau buvo minėta, ši ataskaita yra labai įvairialypė, apriepia daug požiūrių ir man atrodo, atsižvelgiant į įvairialypius pakeitimus, kurie buvo pateikti ir kuriuos buvo atsižvelgta, turime gerą kompromisą. Yes. Ekar frakcija, ponas Henkel. Dėkuoju. Visų pirma, noriu pritarti viskam, ką pranešėja sakė apie šio pranešimo savalaikiškumą ir apimtis Nereikia man čia nieko kartoti. Ketvirtą kartą e, dalyvauju rengiant tokį pranešimą ir e, man kelia nerima, kad geografinė progresija, geometrinė progresija e, tie pranešimai tiesiog plečiasi didėja ir nekartą sakiau, kad reikia mums paieškoti e, prioritetų. Europos parlamentas turi susitelkti ties didžiausiais dalykais, su didžiausiais, ties didžiausiais žmogaus teisų pažeidimas, o neminėti tiesiog visko. E, norėčiau akcentuoti būtinybę e, pagal temas. E, E, šitą pranešimą organizuoti ir taip pat didesnį dėmesį atkreipti žmogaus teisų nuostatoms įvairiuose tarptautinėse susitarimuose. Taip pat e, raginčiau komisiją e, atidžiau dirbti ir įgyvendinti Europos parlamento priimamas rezoliucijas Ir e, turiu pasakyti, kad ir toliau mane neramina diskusijos pranešime, kurios e, nieko neturi bendro arba labai mažai yra susijusios su žmogaus teisėmis. Kai kurios politinės frakcijos dėl ideologinių priežasčių tiesiog, e, tiesiog išplečia žmogaus teisų savoką. Tai e, nieko gero neatneša, tik tai daro žalą žmogaus teisėms. E, galbūt situacija šiek tiek pagerėjo negu kad anksčiau. Na ir galiausiai siūlau, kad ateities pranešimuose mes bandytume e, daugiau akcentuoti nerealizuotą privataus sektoriaus potencialą. Aš pats e, savo visą gyvenimą praleidau versle ir visada e, matydavau, kad yra tam tikros trinties tose šalyse, kur pažeidinėjimo žmogaus teisės, kad yra tam tikra trintis tarp žmogaus teisų ir tarp verslo. Man teko dirbti ir Vokietijos verslo federacijoje ir tuo pačiu metu Amnesty International Ir aš pastebėjau, kad ten, kur žmogaus teisės yra pažeidinėjimas, dažnai yra tam tikro antagonizmo tarp ne vyriausybinio organizacijų ir verslo bendruomenių. E, ir jeigu žiūrėsime į priežastis, tai čia kaltas matyt abi pusės e, žmogaus teisų organizacijų atstovai tuose šalyse, kovoja ne vien tik tai už e, geresnės žmogaus teisės, bet ir e, skirtingas politinės, politinės sistemas. E, o verslo bendruomenė dažnai užmerkia akis, e, nematydama, kas vyksta vienoje ar kitoje šalyje ir dažnai remia vyriausybės. Taigi tas, ta trintis tarp NVO ir verslo E, neturėtų e, e, būti palikta be mūsų dėmesio, nes tai potencialiai įtakoja žmogaus teisų padėtį tuose šalyse. Ačiū, pane Enkel. Dabar guoja vardu, pana Viržė. Ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau poniai pranešėjai štai ką pasakyti. Kaip ir kiti kolegos, džiaugiausi galėdama dirbti su jie ir nepaisant dabar išsakytų pasisakymų, didžiulių skirtumų tarp mūsų neiškilo. Na, dokumentas yra labai subalansuotas. Dabar štai ką pasakysiu. Aš rengiau pranešimą migracijos ir žmogaus teisų klausimų. Maždaug klausimų, dviejų klausimų dydžio buvo pranešimas, bet pakeitimų buvo virš dviejų šimtų. Manau, kad normalu, e, kad tiek pakeitimų yra ir kiekvienas mes skirtingai įsivaizduojame tą patį klausimą. Manau, kad kartu susėdę protingai dirbdami galime tikrai tam tikrus prioritetus išskirti. Manau, kad mes tikrai čia kažkokių didelių e, prieštaravimų tarpusavyje neturime, priešingai negu kad kas buvo pasakyta. Aš nemanau, kad žmogaus teisų taikymas išplėstas yra. Tiesiog manau, kad visuomenė keičiasi ir jungtinė tauta. Jungtinės tautos tiesiog prisitaiko prie visuomenės pokyčių. Na taip, tikrai 48 metais mažai kas kalbėjo apie klimato kaitą. Netokie buvo prioritetai tada. Tada 48 metų visuotinės žmogaus teisų deklaracijos privalumai būtų štai kokie. Manau, kad pirmininkas Mavritas tai būtų ekonominės ir socialinės teisės. Tai yra ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisų pripažinimas. Vėliau e, tai e, buvo spindėta New Yorko pakte. Na dabar kas dėl pilietinių ir politinių teisių. Ir kas dėl ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių. Tai tikrai tarp šių dviejų e, grupių yra E, skirtumų ir čia vis sudėtingiau yra įgyvendinti tartautinės konvencijas šiose srityse. Manau, kad e, ekonominių ir socialinių teisų klausimas yra vienas iš pagrindinių klausimų, lygiai taip pat kaip ir įmonių atsakomybės klausimas. Aš nemanau, kad čia NVO ir įmonės e, kažkaip tai e, skirtusi jų požiūris. Aš tai netgi jaučiu ir dirbdama su jungtinėmis tautomis šio klausimu, tiksliau matydama, kas daroma. Na dabar, kas dėl socialinės įmonių atsakomybės, yra tokių įmonių, kurios tai propaguoja, o yra tokių įmonių, kurios tiesiog akivaizdžiai pažeidinėja žmogaus teisės. Matėme tokių pavyzdžių, kaip kad, tarkime, Pietričių Azijoje Lygiai taip pat ten elgesi ir Europos įmonės, kurios atsisako padengti pasiekmes e, nelaimių, pavyzdžiui, kai kilo gaisras ir kurio metu žuvo žmonės. Ir, e, taigi tikrai neprimtina, kad įmonės atsisako padengti žalą. Taigi turime dabar geros valios, geros valios elgesį arba sankcijas. Tačiau manau, kad e, vienas kita, viena kitam tos, ne, prie, tos priemonės neprieštarauja. Ir manau, kad būtent taip reikėtų, e, tokį požiūrį pritaikyti reikėtų. Na ir dar kitas klausimas e, šiek tiek susijęs su tikslumu, tai čia ir mano pakeitimai su tuo susiję yra. Aš tai ko bijau. Na, mano pakeitimų buvo gal 50, bet štai juos paaiškinsiu. Manau, kad daug iš tų pakeitimų yra susijęs su migracijos klausimais. Aš tiesiog norėjau patikslinti kai kuriuos aspektus ir galbūt kai ką supaprastinti tam, kad pagrindiniai klausimai, kuriais sutarėme, būtų įtraukti į pranešimą. Todėl, kad iš pagrindinių iššūkių šiandien kylančių man vienas svarbesnių būtų migracija žmogaus teisės. Todėl manau, kad svarbu čia kai ką priminti. Kitas aspektas, čia vėlgi šiek tiek užsispyrus esu. Žodžio, religijos ir išaiškos laisvė. Tai yra visuotinė žmogaus teisų deklaracijos terminologija. Uh, Ir štai dabar yra keičiami tie terminai. Aš manau, kad nereikėtų to daryti, reikėtų e, laikytis visuotinės žmogaus teisų deklaracijos terminijos. Pavyzdžiui, teisė tikėti arba netikėti, e, laisvė pasirinkti arba pakeisti religiją. Kai kuriuose šalise tie klausimai vis dar aktualūs. Na ir dar norėčiau paminėti moterų klausimą. E, moterų teisų klausimą. Aš, e, pavyzdžiui, taip pat teikiau pakeitimų, tai yra susiję su, Istam, su Stambulo konvencijos e, pasiekmėmis smurtų prieš moteris. Na ir dar keli aspektai, kurie man svarbus, tai būtų asmenys be pilietybės. Aš e, Žinau, kad kai, klaus, kai kuriuos pranešimus rengiant tai buvo aptarta, tačiau nereikėtų pamiršti, kad žmonių be pilietybės klaus, skaičius vis didėja, e, labai e, bloga yra jų situacija kalėjimuose. Na ir dar e, kitas trečias aspektas būtų žemių grobstimas. Manau, kad Afrikoje ir Latinų Amerikoje uh, pasiekmes to reiškinio žmogaus teisėms yra didžiulis. Čia vėlgi tai yra susiję su socialinė įmonių atsakomybė ir čia vėlgi geros valios tiesiog gal nepakanka šiose srityse. Ačiū pirmininkė, atsiprašau, kad kalbėjau šiek tiek ilg ilgokai. Dėkoju poniai Veržė. Na, o dabar žaliųjų vardu. Kolega Biuknerė, tai panas Logbiller. Dėkoju. Aš norėčiau atsiprašyti ponios Lokbiller vardu, ji šiuo metu yra Vokietijoje ir derasi dėl Vokietijos koalicijos vyriausybės. Taigi, ponia Lokbiller, norėtų pirmiausia padėkoti už tokį gerą pranešimo projektą. Kaip kad jau buvo pasakyta, šis klausimas yra labai platus. Būtent todėl ir pakeitimų labai daug. Dabar norėčiau kai kuriuos iš tų pakeitimų pristatyti. Buvo pasakyta, kad reikia pabrėžti sunkumus, su kuriais susiduria žmogaus teisų gynėjai įvairiausiose šalyse. Kai kur situacija yra tikrai labai rimta, netgi dramatiška, ji pablogėjo labai žymiai. Taigi mes pateikėme pakeitimų, kurie yra susijęs su žmonių grobimi, grobimu, taip pat su žmogaus teisų pažeidinėjimais, kuriuos atlieka įmonės dirbdamos kitose šalise. Buvo kalbėta apie žmogaus teisų pažeidimus bepilotuojančiais, ne, bepilotuojančiais orlaiviais ir taip pat buvo paminėtas tartautinio tribunolo čia klausimas. Dabar dėl konkrečių šalių, kur pažeidinėjama žmogaus teisės, galbūt tų pakeitimų nepristatysiu, nes jau kitais pakeitimais tai buvo padaryta. Ir aš manau, kad nemažai buvo šiais klausimais dirbta, tikiu, tikiu kad pavyks mums pasiekti sėkmės EIVT atstovų šiandien salėje yra ponia Amador Sančeras. Ar norėtumėte sureaguoti tai, kas buvo pasakyta? Dėkuoju pirmininkė, labas rytas. Jūs ponė Ingrid Tornis, ar ne? Ne ponas Amador kalbės, ar ne? Dėkuoju, atsiprašau dėl šios sumaišties, taigi norėčiau padėkoti pranešėjai ir sekretariatui už tai, kad EIVT buvo įtraukta į e, šį e, procesą, kurio dėka mes dabar galime pakomentuoti pakeitimus. Pranešimas yra daug žadantis, e, buvo tikrai vaisingų sustikimų su sekretariato atstovais. Na, o dabar kas dėl laiko terminų, e, mūsų pranešimo laiko terminų, tai be jokios abejonės su, suprantu, kad tai yra susiję ir su jūsų terminais. Šiais metais mūsų pranešimas vėluoja, todėl kad vidurio laiko tarpio peržiūra e, veiksmų plano žmogaus teisų srityje e, yra svarbiausias dalykas. Mes birželio mėnesį jį paskelbėme ir dabar Mes turime 350 puslapių pranešimą, ataskaitą. Ji turi būti išversta į visas kalbas, o tai užtrunka daug laiko. Mes bandome suformuoti ES požiūrį ir tikimės, kad kitais metais pavyks laiku e, pateikti šį pranešimą, šią ataskaitą, tam, kad e, pavyktų mums dar padiskutuoti prieš jums savo ataskaitą metinę rengiant. Ar turėtumėte kitų komentarų, kolegos? Ne. Pone Kristol, prašom. Ačiū pirmininkė. Ačiū kolegams. Ačiū pasisakiusiems. Viso šio ilgo darbo metu paaiškėjo, kad vis dėlto mūsų požiūriai bent jau kardinaliai nesiskiria dėl žmogaus teisų. Be jokios abejonės skirtumų yra, tačiau tie skirtumai yra daugiau politiniai Tai čia yra daugiau politinių pažiūrų klausimas tarp partijų. Tačiau manau, kad nepaisant to pavyks mums pasiekti daugumos šiam pranešimui patvirtinti. Dabar norėčiau vieną aspektą pabrėžti. Mūsų ketinimai kokiegi buvo. Mes norėjome aiškaus ir trumpo pranešimo. Gerai būtų, kad dokumentas būtų aiškus, glaustas ir e, vienpra, nebūtų daugia, dviprasmiškas. Na ir kitas dalykas, aš dar išklausiau jūsų pastabas. Jūsų pastabos yra tais klausimais, dėl kurių tikrai, manau, paprasta būtų susitarti. reikėtų pasižiūrėti, kokiagi būtų geriausia formuluotė konsensusui dėl pakeitimų pasiekti. Bet tačiau aš nebejoju, kad pavyks tai padaryti. Dėl privataus sektoriaus vaidmens e, žmogaus teisų apsaugos rytyje. Taip, e, pasaulis pasikeitė smarkiai ir tiek kairių, kairėsės, dėl kairieji, tiek dešinieji e, dėl to sutarė, tačiau galbūt nepakankamai yra į tai atkreipiamas dėmesys. Galbūt per kompromisus reikėtų pabandyti kažkaip um, tai parodyti. Na ir dar kitas dalykas, be jokios abejonės, geros valios nepakanka, reikia taip pat ir darbų. Dėkoju. Dėkoju. Norėčiau palinkėti Jums sėkmingo darbo ir tik tai priminsiu kalendorių šešėlinių pranešėjų sustikimas vyks spalio 25 dieną, toliau AFET komitete balsavimas lapkričio 13 dieną, o galutinis balsavimas plenarinio posėdžio metu gruodžio 11 dieną vyks. Dabar padarysime trumpą pertraukėlę, o po to bus diskusija dėl diskusija susijusi su e, kovos su mirties bausme diena. Ji buvo vakar, kaip žinia. Dėkoju.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 possiamo dare inizio. E... Taigi tęskime posėdį. Dabar eh, yra kitas darbo tvarkės punktas, keitimasis nuomonėmis pasaulinės kovos su mirties bausme dienos proga. Kaip minėjau, ši diena buvo vakar. Deja, nors yra ir tam tikrų padrasinančių ženklų, bet e, ši diena jokių būdų negali vadintis švente, kadangi mirties bausmė daugelį šalių visame pasaulyje yra dar rimta problema, taip pat ir vakarų demokratinėse šalise. Kova su mirties bausme yra svarbiausias ES žmogaus teisų politikos ramstis ir ES gairėsi dėl mirties bausmės es ir toliau išlaiko ir toliau yra vienareikšmiškai pasisakanti nusteikusi prieš mirties bausmę bet kokiomis aplinkybėmis. Ir todėl labai svarbu, kad parlamentas ir toliau mm, kreiptų didelį dėmesį į šį klausimą ir e, ragintų EIVT ir ES delegacijas veikti atitinkamai pagal šias gairias. Ir šiandieną pas mus atvyko e, aukšto lygio ekspertai. Ir pirmiausia, norėčiau žodį suteikti ponui Rafael Šenvil Hazan, kuris yra ansamblį kontra Lampendemor e, e, NVO direktorius. Jis taip pat dalyvauja E, po trijų metų vyksiančio pasaulio kongreso prieš mirties bausmę organizavimą. Ši NVO mums papasakos apie dabartinius iššūkius ir tendencijas ir savo veiklą bei planus ateičiai. Taigi, nedelsdamas norėčiau žodį suteikti jam. Dėkui. Ačiū pirmininkė. E, labai džiaugiuosi galėdamas padaryti šį pristatymą šiandien šioje salėje nes tai yra, ko gero, svarbiausia institucija kovojant su, e, mirties, teis, e, su žmo, e, mirties bausme. Tai yra. Visi e, žmonės gimsta lygus, e, nepriklausomai nuo jų rasės, e, lyties, e, kalbos, religijos, nacionalinės, socialinės ar kitos kilmės. Visi žmonės turi teisę į gyvenimą. Tai yra visuotinės žmogaus teisų deklaracijos pirmųjų trijų straipsnių ištrauka. Tikriausiai pastebėjote, kad lygybė, orumas ir teisė gyvenimą yra vieni svarbiausių žodžių. Dešimtajame straipsnėje ir e, primenama, kad visi vienodai lygiai e, turi teisę e, į nešališką teismo procesą. Šiandien 17 metais 15 kartą yra minima kovos su mirties bausme e, diena. E, šios dienos tema skurdas ir mirties bausmė. Skurdas, kaip žinia, žudo pamažu. Tačiau e, skurdas uh, dar pavojingesnis, jeigu, pavyzdžiui, yra žmogus įtariamas nusikaltimu arba yra, pavyzdžiui, teisingumo kalta, klaidė padaroma. Vienas žymus e, teisininkas yra pasakęs, mūsų sistema jums palankesnė, jeigu jūs esate kaltas, bet turtingas, negu kad nekaltas, bet e, vargšas. Deja, tokia yra realybė Ir mes dabar bandome informuoti žmonės visuomenę pasaulyje apie šį klausimą, ypatingai tose šalyse, kur dar mirties bausmė egzistuoja. Ko gero, socialinis neteising, socialinis, ne, e, socialinė diskriminacija ir neteisybė yra taip pat labai svarbus klausimai. Tai yra labai svarbu, todėl kad kalbama, kalbama apie pažeidžiamumą ir atstumimą tam tikrų visuomenės grupių. Skurdas praktiškai e, iškyla e, visuose teismo proceso etapuose. Štai pavyzdžiui, teismo proceso metu skurdus, skur, skurstantys žmonės tiesiog netu, negali e, gero advokato pasisamdyti kalėjimuose. E, pinigų neturinti žmonės taip pat negali patenkinti savo poreikių, nes niekas jiems nesinčia pinigų. Jie yra socialiai izoliuoti ir marginalizuoti. Be to, jų šeimos taipogi tampa atstumtosomis. Mes žinome daugybę pavyzdžių šeimų, e, kurioms sudėtinga yra surasti darbą, todėl kad jos yra marginalizuojamos savo pačių bendruomenėje. Na ir dar noriu paminėti vieną atvejį, apie kurį e, mažai kalbama. E, išteisinti žmonės, kuriems buvo paskirta mirties bausmė. Štai, pavyzdžiui, per 20 pastarųjų metų JAV 150 žmonių maždaug buvo išteisinta. Daugiau nei 90 procentų tų žmonių negavo anei cento, anei dolerio už tai, kas jiems buvo padaryta nei iš valstybės, nei iš vyriausybės jie nieko negavo. Taigi tas marginalizacijos procesas yra tęsiamas net ir išėjus iš kalėjimo. Ir labai dažnai e, tų žmonių situacija yra labai bloga. Dabar norėčiau pasiremti keturių šalių pavyzdžiais. Vienas, dabar viena iš tų šalių būtų Indija. Daugiau nei 1800 žmonių buvo e, pasmerkta mirties bausmiai ir tik keturi buvo iš viso, keturiems buvo įvykdyta mirties bausmė. Dėlio mirties bausmės tyrimo institutas e, įdomų tyrimą atliko, daugiau nei 700 puslapių tas tyrimas sudarė, jie apklausė visus uh, uh, žmonės ir paaiškėjo, kad 74 procentai uh, E, skurdžiai gyvenantys žmonės yra iš tų žmonių, kurie e, buvo pasmerkti žmog, e, mirties bausmiai, du trešdaliai e, netgi nėra baigę mokyklos, 30, taigi tik tai 4,9 procento visų nuteistųjų mirties bausme Tik tai tiek 4,69 procento žmonių yra e, aukščiausio teismo netmetama ta bausmi, mirties bausmi. Kitas pavyzdys būtų Kinija. Maždaug tiek pat gyventojų gyvena Kinijoje, šiek tiek daugiau negu gal kad Indijoje. Na, o vid, nuo e, teismo sprendimo iki egzekucijos praeina tik keli mėnesiai vidutiniškai. 90 procentų mirties bausmių yra e, patvirtinama teisme, aukščiausiame teisme. Kinijoje Beje, labai trūksta skaidrumo, mes neturime jokios informacijos šiuo metu, negalime jums pasakyti, kiek egzekucijų buvo įvykdyta šioje didžiulioje šalyje. Visai neseniai vakar e, susitikau su vienu Kinijos advokatu konferencijoje ir žinau, kad daugiau, tiksliau keletas tūkstančių yra tokių e, žmonių. Nuo dviejų iki šešių tūkstančių vairiais vertinimais tokių žmonių yra. Kinijoje tas marginalizavimo procesas taip pat labai ryškus. E, Kaip ir kitose pasaulio šalise, turtingiesiams tai negresia. Jeigu jūs esate vargšas, bet nekaltas, kaip kad sakė Stevensonas, tai jūs būsite nuteistas, o jeigu būsite kaltas, bet turtingas, nebūsite nuteistas. 95 procentai e, e, nuteistųjų mirties bausme JAV yra skurdžiai gyvenantys žmonės. Ir čia ko gero, nes odos spalva svarbi. Tikroji už mirties bausmės JAV spalva yra žalia, kaip dolerio spalva. Vakar su Jose Luis Joakim Martinės, savo draugu, susitikau. Jis yra pirmasis e, europietis nuteistas JAV mirties bausme ir pirmasis išteisintas. Jis yra iš Ispanijos ir jam, jis buvo išteisintas Floridoje. Jį pavyko išteisinti e, m, su didžiulė Ispanijos, Europos, ES ir NVO pagalba didžiulė, tos pagalbos dėka. Tam, ta žmogus buvo išteisintas, nes jam pavyko surinkti daugiau nei milijoną dolerių. Tai štai su kuo yra realiai susijusi mirties bausmė pasaulyje. Na ir jeigu kalbame apie mirties bausmę, reikia minėti Iraną, nes Irane ko gero yra daugiausia egzekucijų e, šimtų žmonių e, įvykdoma. Nuo šių metų pradžios maždaug 90 egzekucijų yra įvykdyta jau Irane. Nepaisant e, dabar nusaikiųjų jau pažiūrų prezidento. Irane praktiškai visi reiškiniai egzistuoja. Persekiojimas, pažeidžiamumas, pavyzdžiui, e, afganų, kurdų etninių mažumų, e, seksualinių mažumų, e, moterų atžvilgių, pavyzdžiui, už svetimo teriavimą. Taigi visą tai realiai egzistuoja Irane. Kaip jau ir sakiau, dažnai neturtingi žmonės yra marginalizuojami. Ir tai yra dažnai siejama su narkotikais. Du trešdaliai egzekucijų Irane yra atliekama dėl e, narkotikų pardavinėjimo. Taip pat dar norėčiau pabrėžti, kad labai svarbu čia bendradarbiauti ES valstybėms kovoje su narkotikais. Ir Irane bent jau ta, nuo tos kovos neturėtų nukentėti neturtingi žmonės. Nes didžioji dalis mūsų į kovas narkotikais investuojamų pinigų skiriami yra areštuoti tiems smulkiems narkotikų prekeiviams, pavyzdžiui, afganams. Štai pavyzdžiui, 2017 metais prie Vokietijos sienos buvo sulaikyti du sunkvežimiai su 150 kg kokaino. Ir tie sunkvežimiai buvo revoliucijos sargų prižiūrimi. Tai reiškia, kad ne, neturtingi žmonės uždirba iš šio reiškinio, o būtent Irano režimo valdantieji asmenys. Taigi norėčiau paprašyti Europos parlamento e, reikalauti didesnio skaidrumo Irane, Kinijoje, pavyzdžiui. Ir dabar kreipiuosi į Europos parlamento narius, į ES pareigūnus kaip kad speciali pranešė Irano klausimais yra prašusi taipogi istoriniais ir skaidrumo sumetimais e, reikėtų pateikti informacijos apie 84 metų žudynės, kuomet dešimtis tūkstančių žmonių buvo nužudyti. Na ir dabar noriu teigiamą gaidą užbaigti mirties bausmės tendencijos yra, reiškinys yra negryžtamas, tiksliau. Prieš 30 metų du trešdaliai jungtinių tautų e, valstybių taikė mirties bausmę, o šiandien yra visai priešingai, 3 ketvirtadaliai valstybių nebeturi mirties bausmės. 112 e, žalių panaikino mirties bausmę teisiškai, 31 realiai jos nebetaiko. Ir štai praeitais metais 23 tik tai šalis egzekucijas vykdė. Mūsų organizacija norėtų surenkti tokią partnerystę mirties bausmės e, uždrausti. Kitais metais e, vasario 27 kovo 1 dieną mes norėtume surenkti renginį čia, e, Briuselyje, nes būtent čia, Briuselyje, e, Europos širdyje, Briuselio širdyje, Europos parlamente, Europos komisijoje reikėtų apie tai kalbėti, nes būtent čia reikėtų kalbėti apie teisę į gyvenimą. Manau, kad tik tai taip ES projektas įgautų prasme. Mes e, ketiname suburti daugiau nei 1500 e, teisininkų, advokatų, parlamentarų kovojančių už mirties bausmės uždraudimą. Turiu pasakyti, kad parlamentarai yra puikus e, tarpininkai kovojantis už mirties bausmės panaikinimą. Štai pavyzdžiui, prieš šešerius metus Marokė e, buvo įsteigtas parlamentarų kovojančių su mirties bausme tinklas. Marokė dar e, egzistuoja mirties bausmė. Maždaug dešimt parlamentarų tuo metu prisijungė prie tos hartijos, o šiuo metu 250 parlamentarų jau yra ją pasirašę. Ir būtent tie 250 iškėlė šį klausimą Maroko parlamente. Taigi, uh, net ir mirties bausmė šalyje, musulmoniško islamo šalyje, net ir terorizmo problemą turinčioje šalyje mirties bausmės uždraudimas nebėra tabu. Ir tikiuosi, kad Europos parlamentas taipogi, bendradarbiaudamas su kitais parlamentais, kels visais klausimais, visais aspektais mirties bausmės uždraudimo klausimą. Dėkoju. E, po kelių mėnesių AFET ir DROA komitetų delegacijos vyks į Iraną ir kaip tik kels, tarp kitų, ir šį klausimą. Ir šis parlamentas e, ir toliau bus vienas iš, vienas iš svarbiausių institucijų m, mm, keldama šį klausimą. Taip pat Maroke palaikysime Maroko aktyvistus, kurie ragina atsisakyti mirties bausmės Maroke. O dabar žodį norėčiau suteikti James Lynch, kuris yra Amnesty International direktoriaus pavaduotojas. Amnesty International, kaip žinia, visuomet labai aktyviai dalyvavo kovojant prieš mirties bausmę visame pasaulyje. Ir aišku, jie turi ir kitų platesnių užduočių. E, Amnesty International ir kitos NVO e, aktyviai dalyvavo praėjusių metų dėrybose dėl kankinimų. Jie turi sukaupę labai daug patirties ir išvalgų. Taigi, ponas Lynch mums papasakos apie tarbartinius iššūkius e, ir kaip medikamentai naudojami vykdant mirties bausmę ir taip pat papasakos, pasidalins išvalgomis, kaip ES galėtų veikti efektyviau. Taigi žodis ponui Linč. Dėkoju pirmininkė, dėkoju Rafael už jūsų pastabas. Labas rytas, aš esu James Lynch, e, Global Issues programos Amnesty International direktoriaus pavaduotojas. Dėkoju už suteiktą progą skaityti pranešimą kovos su mirties bausmė dienos progą. Aš Norėčiau pasidalinti keliomis plačiomis įžvalgomis iš Amnesty International perspektyvos. Taip pat e, norėčiau pakalbėti apie tai, kaip, koks yra slaptumas tos mirties bausmės ir, ir kaip kovoti dėl didesnio skaidrumo e, siekiant mirties bausmės panaikinimo. Taip pat e, pakalbėsiu apie priemonių naudojimų mirties bausmė vykdyti. E, naudojimą. 16 e, metais 23 valstybės visame pasaulyje daugiau nei tūkstantį žmonių nužudė ir čia neįskaitoma Kinija, kuri tūkstančių žmonių e, pasmerkė mirties bausmiai. Ir per 16 metus labai padaugėjo tų mirties bausmių, yra net trigubai Bangladeše, dvigubai, 317 žmonių buvo nuteisti mirties bausmė 55 šalise, tai yra istoriškai labai aukštas mirties bausmių skaičius. Ir šie skaičiai iš tikrųjų yra žiaurūs, bet kalbant apie jos atskirai, kiekvienas ir šis skaičius reiškia žmonių kančias sukeltas valstybės, bet nenoriu pateikti pernelyg liūdno vaizdo Plačiame kontekste situacija šiek tiek kitokia. Valstybės, kurios vykdo mirties bausmę, yra, jų nedaug - Iranas, Saudo Arabija, Pakistanas praėjusiais metais 87 procentus bausmių įvykdė. Apjungus juos su Kinija, Tai reiškia, kad 90 procentų visų e, egzekucijų pasaulyje įvyko penkiose šalise. Dauguma valstybių pritarė Amnesty International pozicijai, kad valstybė turėtų ginti teisę į gyvybę užuot ją atėmusi. Amnesty International pradėjo vykdyti kampaniją prieš mirties bausmę 40, prieš 40 metų, tik 16 metų. Ir tada tik 16 valstybių atsisakė savo teisę mirties bausmės. Šiandieną e, taip pat e, ir abolicionistų turistinio judėjimo dėka dauguma e, šalių visame pasaulyje, 105 šalis e, atsisakė mirties bausmės teisė, teisė. 36, e, pavyzdžiui, atšaukė minties bausmę, pavyzdžiui, už nužudimą arba praktikoje jos netaiko. Kalbant apskritai, mirties bausmė dabar yra gėdingas dalykas. Daug jas vykdančių šalių, tai slepiama. Baltarusijoje, Kinijoje, Vietname duomenys apie mirties bausmę yra įslaptinti kaip valstybinė paslaptis. Kila klausimas, kokios valstybės ir kodėl slepia nuo pasaulio ir savo piliečių. Tai manome, kad tai yra susijęs su mastu įgyvendinimo mm, netitikimais ir žiaurumu. Šiemet buvo paskelbta, kad Vietname buvo įvykdytos egzekucijos daug daugiau žmonių, negu kad skelbiama. Dabar žinome, kad, Vietname, kad Vietnamas e, buvo trečia pagal bausmių, mirties bausmių vykdymą šalis visame pasaulyje. Norėčiau priminti abu Karim Abhavaš Saudos Arabijoje atvejį. Jis buvo sulaikytas negalėjo pasinaudoti apklausų metu advokatų, jisai pirmus penkis mėnesius negalėjo su nieko susisiekti, buvo kalinamas vienutėje, jis buvo kankinamas, prievarta buvo pasirašy, priversas pasirašyti prie pasipažinimą ir jam taip pat buvo, jis buvo nepilnametis, bet jam vis tiek buvo įvykdyta egzekucija. Ir tas slaptumas yra labai kenksmingas, taip pat ir žalingas šeimos nariams. Pavyzdžiui, Malazijoje buvo atsiųstas laiškas žmonėms, šeimai, kad jie ateitų pasimatyti su nuteistuoju dieną prieš vykdant mirties bausmę tik tai. Slaptumas taip pat apsunkina visuomenės suvokimą, koks, kokia neteisybė yra mirties bausmė. Pavyzdžiui, Nie Šabin praėjusiais metais Kinijoje jis buvo išteisintas dėl, dėl, dėl e, nužudimo kuris kuris buvo vykdytas prieš 21 metus, bet jis daug žmonių apskritai buvo išteisinta, bet kai kuriems dėja tas išteisinimas buvo, buvo įvykdytas per vėlai, jie, jie jau buvo sušaudyti prieš tai. Taip pat e, slaptumas neleidžia suprasti, kas, ka, kam pritaikyta mirties bausmė. E, Amnesty International analizė, duomenų analizė apie mirties bausmės Kinijoje nurodo, kad mirties bausmė skiriama neproporcingai skurdiems žmonėms, neturtingiems žmonėms, neišsilavinusiems, taip pat e, religinių etninių mažumų žmonėms. Ir Jeigu, tik jeigu Kinija pradėtų viešai skelbti visą savo vykdomą mirties bausmių mastą, tik tuomet paaiškėtų tikroji situacija. Kai kuriuose šalise yra šioks toks skaidrumas ir tai suteikia galimybių. Singapūrė kasmet skelbiami duomenys apie mirties bausmės nuo 2011. -ųjų. Ir atrodo, kad šioje šalyje mažėja mirties bausmių. JAV taip pat skelbia tuos duomenys kiekviename etape. Tai e, leidžia visuomeniai stebėti procesą ir jo vykdymą. Praėjusiais metais pirmą kartą nuo 2006 JAF nebuvo viena iš didžiausių penkių mirties bausmę vykdančių valstybių. Taip pat e, Teksase ir e, Džordžijoje 80 procentų visų mirties bausmių buvo įvykdyta. Taip pat trečdaliu sumažėjo lygnant su prieš tai buvusiais metais mirties bausmių skaičius. 2017-aisiais kai kuriuose valstijose padaugėjo mirties bausmių. Pastebėjome, kad kai kurios valstijos slepia mirties bausmės vykdymui naudojimų medikamentų naudojimą. Uh, Džiaugiamės ES ir ES tarybos darbu, kovojant su mirties bausme. Raginame Europos institucijas ir parlamentarus mm, bendraujant su valstybėmis, kuriuose taikoma mirties bausmė, reikalauti didesnio skaidrumo, kaip naudo, vykdoma mirties bausmė. Ir labai svarbus žingsnis mažinant mirties bausmę yra skaidrumas. Ir čia norėčiau pasakyti, kad Kinijoje mirties bausmė yra apgaupta paslapčių, nepaisant e, e, valstybės pastangų padidinti tą skaidrumą. Vienas aktyvistas pasakė, kad e, turbūt veiksmingiausia kovos priemonė būtų raginimai valstybę užtikrinti didesnį skaidrumą. Kova su mirties bausme buvo sunki ir ilga. Šiemet e, Arkansase, pavyzdžiui, daug mirties bausmių buvo įvykdyta. Irane buvo įvykdyta mirties bausmė keturiems nepilnamečiams, taip pat Maldyvose bus atnaujinta mirties bausmė. Ir šie, ši pablogėjanti situacija turi būti aptarta viešai. Nes jeigu veiksime per lietai, e, pasiekmes gali būti mirtinos. Šiandieną, pavyzdžiui, Singapūrė paskelbta ataskaita parodo, kaip e, kaip sumažėjo mirties bausmių skiriamų, pavyzdžiui, už na, priekybę narkotikais. Duomenys apie mirties bausmę mums atskleidžia tai, kad šios bausmės tipo laikas dienos jau suskaičiuotos. Ir baigdamas norėčiau pakalbėti apie priemonės naudojamas mirties bausmės vykdymui. Amnesty International tyrinėjo priemonės, kurios naudojamos netinkamam elgesiu įkankinimams, žmonių kankinimams. Raginame valstybės uždrausti naudoti netinkamas priemonės. Atėjo laikas tarptautiniai bendruomeniai kovoti globaliai su šia problema. Džiaugiamės, kad buvo įkurtas globalus alijansas, kuris rūpinsis būtent šiuo klausimu. Tikimės su juo bendradarbiauti. 2017 rugsėjį New York'e pradėjo veikti ir buvo įsteigtas šis alijansas ir ten buvo pateikti penki svarbiausi principai mm, siekiant apriboti priekybą tomis priemonėmis. Mes aptarsime šios principus su Europos parlamento nariais, e, dalyvaujant tarptautinėme darbe šioje srityje. Grazie, grazie lei. E, signor... Dėkuoju ponui Linč. mm, visi turėtų turbūt neužmiršti šių reikalų, kuomet sudaromos e, laisvos prekybos sutartys ir e, mirties bausmės dalykai turėtų būti neužmirštami. Tame procese to neturi užmiršti nei Europos komisija, nei Europos parlamentas. E, reikia teisėkuros veiksmų, ypač kai kalbame apie kankinimo ir mirties bausmės priemonės ir prekybą jomis. E, mes dirbame su ES reglamentu e, dėl E, kankinimo ir mirties bausmės priemonių. Tarptautinės prekybos komitetas e, yra parengęs e, pranešimą šią temą, ten yra labai daug svarbių pakeitimų. yra imtasi bendrų veiksmų prieš Mongoliją ir Argentiną, drauge su Global Alliance organizacija. Dabar norėčiau suteikti ponui Sančias Ryk iš e, Europos išorės veiksmų tarnybos. Dėkuoju, e, ponė pirmininkė, džiaugiamės e, šiandien galėdami dalyvauti jūsų komiteto posėdyje ir aptarti mirties bausmės problematiką. Ta vakar visame pasaulyje buvo paminėta pasaulinė kovos su mirties bausmė diena ir e, reikia pasakyti, kad mūsų vadovė e, Federika Margarinė e, visais atvejais be jokių išimčių pasisako prieš mirties bausmę ir, ir vakar padarė atitinkamą pareiškimą E, mirties bausmė e, yra naudojama pasaulyje e, baudžiant už kriminalinius nusikaltimus, tačiau tai yra labai aiškus žmogaus teisių, žmogaus orumo pažeidimas. E, Junktinių valstijų e, kriminologai e, labai aiškiai yra pasakę, kad mirties bausmės naudojimas nėra tinkamiausia priemonė kovojant su nusikalstamumu. Teismų sistemoje yra neišvengiamos e, klaidos, bet kalbant apie mirties bausmę, kiekviena tokia klaida reiškia asmens e, mirtį. E, Junktinėse valstijose nuo 73 metų 159 e, žmonės e, buvo išteisinti, nors prieš tai buvo pasmerkti miriop. Mes žinome, kad du trečdaliai pasaulio valstybių jau atsisakė mirties bausmės, tik tai 23 šalis dabar pereitais metais įvykdė mirtie, vykdė mirties bausmę, o tuo tarpu prieš 20 metų tokių buvo 40 šalių. E, deja, e, mirties bausmė e, dažnai skiriama ne vien tik tai už sunkiausius nusikal, nusikaltimus. Miriop yra pasmerkiami taip pat ir nepilnamečiai yra e, signalų, kad kai kurios valstybės, kurios anksčiau atsisakė mirties bausmės, dabar planuoja ją vėl susigražinti. ES remia e, visą virtinę iniciatyvų susijusių su mirties bausmės uždraudimu ir ragina valstybės, kurios vis dar tą bausmę taiko, sustabdyti šią praktiką ir visiškai atsisakyti mirties bausmės. Noriu paminėti du svarbius renginius. ES ir Belgija e, sutiko Briuselėje surenkti septintąjį pasaulinį kongresą e, skirtą kovai su mirties bausme. Tai vyks e, vasario 27 kovo 1 dieną 2019 metais. Pastarasis e, toksai kongresas e, vyko Osle 2016 metais. Ir pagaliau noriu taip pat paminėti išorės veiksmų tarnybos e, stebimą iniciatyvą. Tai yra pasaulinis alijansas uh, kovai su kankinimo ir mirties bausmės priemonių prekyba. E, spalio 18 dieną New York'e e, buvo surenktas e, pirmasis to alijanso susitikimas, e, komisijos narė Malstrom ten dalyvavo, 58 valstybės deklaravo E, savo pasirengimą dirbti šioje srityje, priimti atitinkamus e, teisės aktus e, ir pasirašyti deklaraciją. Mes ir toliau dirbsime šitoje srityje draugės su jungtinėmis tautomis. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Lei per il suo intervento adesso diamo. Vuole parlare? Dėkuoju už pasisakymą. Volevo capire se Adriano Martin eh, vuole dire qualcosa oppure no. Norėjau paklausti, ar Adriano Martin norėjo pasisakyti. Ar ne. Neprivalote kalbėti. Puiku. Tokiu atveju išklausysime parlamentaro. Sarajos post pirmiausia išklausykime. Ačiū pirmininkė. Jau iš dalies buvo atsakyta į mano klausimus. Tiesiog norėjau dar kai ko pasiteirauti. Ar yra sąrašas šalių, kurios ketina vėl pradėti taikyti mirties bausmę? Žinau, kad Filipinuose taip yra, Maldyvose ketinama. Prieš porą savaičių štai buvo pasakyta, kad Filipinuose tokių diskusijų net nebuvo buvo tai paneigta, na, tebūnie, gal Filipinuose taip ir buvo, bet kaip yra su kitomis šalimis. Aš norėčiau, kad Europos parlamentas ir kitos institucijos ES gautų sąrašą tokių šalių ir taip mes žinotume, kaip e, ir kur su tokiamis, tokiu reiškiniu kovoti. Ir bendradarbiauti galbūt su tomis šalimis. Pavyzdžiui, kai e, rengiame vizitus žmogaus teisų pakomitečio, galėtume turėti galvoje, kokios šalis yra šalise. Ir pavyzdžiui, kur kankinimai yra taikomi, taipogi mums būtų aktualu tokios šalis. Taip pat manau, kad gerai būtų gauti daugiau informacijos tais penkiais klausimais, kuriuos jūs minėjote. Čia, pavyzdžiui, konkrečiai būtų priemonės, įrankiai mirties bausmės vykdymo ar egzekucijos. Ir taip pat dar norėčiau paklausti dėl to renginio 2018 ar 2019 berots metais, sako kalbėtoja. Dėkoju, noriu padėkoti visiems trims kalbėtojams už tai, kad buvo pristatytas tikrai labai išsamus ir bendras pilnas vaizdas. Ką aš galiu pasakyti? Pritarčiau ir tam optimistiškam požiūriui, ir būkštavimams pasižiūrėjus į rezultatus e, apžvalgų, tikrai e, yra ir vieno ir kito. Kas dėl optimizmo, tai galima pasidžiaugti, kad vis mažiau šalių e, yra vykdančių mirties bausmę. Tačiau vis dėlto dar yra šalių, kuriuose yra pradedama taikyti mirties bausmė. Soraja minėjo Filipinus ir Maldyvus. Aš norėčiau atkreipti dėmesį į Maldyvo atvejį, nes e, jeigu neklystu, ten berots ir nepilnametis, e, nepilnamečiai buvo vykdyta mirties bausmė. Na, o kas dėl 16 metų gruodžio mėnesio jungtinių tautų balsavimo dėl moratoriumo, tai šalių balsuojančių už skaičius nepakito. O tai reikštų, kad tai nėra gerai. 70 šalių arba susilaikė, arba balsavo prieš tą rezoliuciją. Taigi tendencijos um, nėra geros. Lygiai taip pat ir dėl egzekucijų, tiksliau, e, tai pas, mirties bausmės paskirimų. E, kas dėl egzekucijų, tai skaičiai nekinta. 15 metais veros buvo E, daugiausia mirties bausmų įvykdyta, galbūt galėtumėte tai patvirtinti. Tačiau e, mirties bausmių paskirimų skaičius e, vis didėja. Na ir dar norėčiau, kad jūs aptartumėte nepilnamečių klausimą. Kiek žinau, mirties bausmė buvo skirta nepilnamečiams berots aštuonioms valstybėms. Aštuoniose valstybėse. Na, O jūs minėjote 16 metais e, e, Irano mirties bausmių statistiką. Gerai būtų, kad žinotume, kiek, pavyzdžiui, nepilnamečių yra įvykdoma mirties bausmė, nes tai būtų kaip ir papildomas mums įrankis e, kovojant už mirties bausmės e, panaikinimą. Taip pat jūs paminėjote terorizmo atvejus. Mane neramina štai kas. Už narkotikų vartojimą yra vis daugiau e, mirties bausmių skiriama. Tai yra, kaip žinia, glaudžiai susijęs su skurdu, kaip kad jūs ir sakėte, nes e, narkomanai, narkotikai tiksliau yra kaip ir e, glaudžiai susiję su skurdu. Na, o Dar norėčiau paklausti, kaip yra su šalimis, kuriuose vyksta neigiami pokyčiai. Pirmiausia, galbūt taip pat reikėtų apsišluoti ir savo šalise, kaip žinia, ir ES valstybėse yra gana nerima keliančių pareiškimų. Čia galbūt e, mes e, tarpusavėje galėtume tai aptarti, kaip galima būtų, pavyzdžiui, veikti per parlamentarų tinklą. Pritarčiau dėl kampanijos, kurios metu siekiama uždrausti e, importą mirties bausmės vykdymo įrankių. Kiek žinau, e, JAV tai buvo labai veiksminga, veiksminga priemonė, nes būtent JAV sumažėjo egzekucijų skaičius. Na ir dar norėčiau apgailestauti, kad plenariniai sesijai nėra numatyta rezoliucija. Galbūt reikėtų pažiūrėti to kongreso metu, kaip Europos parlamentas, konkrečiai mūsų pakomitetis, galėtų aktyviau e, dirbti ir kaip mes galėtume išjudinti šiuos procesus. Jūs paminėjote, kad buvo pasirinktas Briuselis, taigi manau tikrai gerai būtų, jeigu ir mes dalyvautume. Vous avez insisté sur l'Iran? Jūs dar atkreipėte dėmesį į Iraną. Aš tikrai nenoriu ginti Irano, bet ką galiu pasakyti, Iranas yra viena iš tų šalių, kuriuose mirtis mirties bausmės egzekucijų vykdymo skaičius mažėja. Jeigu palygintume 15 ir 16 metų skaičius, tai e, tie skaičiai smarkiai pasikeitė todėl, kad Irane sumažėjo tų egzekucijų. Štai 16 metais lyginant su 15 metais labai smarkiai sumažėjo egzekucijų Irane. Galbūt aš netinkamai suinterpretavau tuos skaičius, pasakykite man, jeigu taip nutiko. Dėkuoju, dabar žodis ponai Rodrygės. Muito obrigada, Sr. Presidente. Uh, eu queria fazer uma, uma pergunta que funciona mais. Dėkoju, aš noriu mm, užduoti vieną klausimą. Tai greičiau bus pastebėjimas, eh, nes jau beveik viską pasakė. Anksčiau kalbėjo kolegos. Eh, socialinė struktūra taip pat yra labai svarbi taip pat e, švietimas ir e, finansinis sektorius. Taigi mano klausimas. Aš esu iš, iš vienos saugiausių, ramiausių šalių pasaulyje - Portugalijos, iš mažo regiono, Madeiros regiono, Madeiros salos. E, tris, prieš kelias dienas diskutavau su studentais apie mirties bausmės klausimą. Ir norėčiau paklausti, kaip su jaunimu dirbti, dirbti šiuo klausimu, kad, kad mm, smurtas netaptų kažkokiu banaliu dalyku, įprasiniu dalyku. Nes pas mus, kai vykdomas koks nors smurtinis aktas, visi pasipiknė reikalauja, kad būtų gražinta mirties bausmė. Pavyzdžiui, šiemet įvykdžius nusikaltimą, kai labai žiauriai buvo nužudyta moteris, studentai kalbėjo apie šią temą. Ir galbūt reikėtų. Jie sakė, kad galbūt reikėtų gražinti mirties bausmę. Jau nėra pas mus mirties bausmės 25 metus. Galbūt kitose šalise kur smurtas yra įprastesnis, žmonės netiek to rūpinasi, bet kaip Europoje dirbti su viešaja nuomonė. Šis klausimas yra labai kontroversiškas. Reikia dirbti ir kaip parlamentarams, kaip su savo rinkėjais bendruomenėje, regione, vietos lygmenių, kaip, kaip formuoti visuomenės nuomonę, kaip priversti žmonės suvokti, kad, kad, kad baudžiamoji sistema nėra skirta žmogų bausti visą gyvenimą, taip pat mirties bausme. Dėkoju. Honorable Auštrevičius. Dabar ponas Auštrevičius. Dėkoju pirmininkė, dėkoju pranešėjams, kad mm, šnekate šią svarbę mirties bausmės temą. Na, mes net, ne, neturėtume žvelgti labai toli, e, ieškodami šalių, kur vis dar vykdoma mirties bausmė. Aš turiu omenyje Baltarusiją. Ši šalis e, yra ES kaiminystėje, rytų Europos kaiminystėje. Ir ten vykdoma ši bausmė, ji vykdoma net ir politi, dėl politinių priežasčių, susidorojant su opozicija ir bandant ją kontroliuoti. Ir tai yra pasibaisėtina. Pasibaisėtina tai, kad, kaip neseniai girdėjau, dabar ketinama prezidentą Lukašenką pakviesti į e, rytų partnerystės susitikimą čia, Briuselėje, lapkričio mėnesį. Man atrodo, tai yra gėdinga. Uh, jeigu prezidentas Lukašenka dalyvautų šiame susitikime, kuomet jo šalyje vykdoma tokia mirties bausmė. Mes visi puikiai žinome jo retoriką ir ši situacija yra žalinga abiem pusėm mums, tiems, kas jį pakvies ir jam taip pat kuris atvykęs e, Briuselėje dėstis savo mintis, o grįžęs į Baltarusiją sakys, kad jį ES priėmė kaip lygia teisi partnerį. Aš nepritariu tokiai politikai. Mano nuomonė čia prasilenkiama su bet kokiais moraliniais kriterijais. Kalbant apie mirties bausmę ji yra labai įvairialypė. Pažvelgus į kai kurių šalių kalėjimų sąlygas, E, blogas kalinimo sąlygas ir ka, kalėdami ilgomis, il, il, ilgai kalėdami gavę ilgą laisvės atimimo bausmę, pra, labai prastomis sąlygomis žmonės patiria tas pačias kančias kaip ir mirties bausmės atveju. Žmonės e, kaliniai e, praranda savo sveikatą kalėdami tokiomis sąlygomis. Pavyzdžiui, E, Vidurio Azijos šalyse sąlygos kalėjimuose yra be galo e, prastos ir netitinka jokių standartų. Aš norėčiau išklausyti jūsų minčių apie, apie šią situaciją. Dėkoju. Grazie, adesso sentiamo. Dėkoju. Norėčiau dabar žodį suteikti pranešėjams po penkias minutės, prašom. Dėkoju, pirmininkė, dėkoju už e, informuotus ir aktualius klausimus. Norėčiau pradėti nuo penkių pagrindinių principų susijusių su kova su kankinimu, su priekyba kankinimu įranga. E, dabar džiaugiuosi, kad paklausė mane šio klausimo, galėsiu pakalbėti išsameu. Mums pagrindiniai principai šiame darbe, mm, tobulinant įstatymus, nacionalinius įstatymus, taip pat e, pasaulinius standartus, Pirmiausia, manome, kad yra tam tikros technologijos, kurios yra pačios savaime nehumaniškos ir negali būti naudojamos teisės saugoje. Ir tokios įrangos gamyba ir priekyba jie turėtų būti uždrausta. Čia kalbame pavyzdžiui apie tiesioginio kontakto elektrinio šoko, elektrošoko priemonės, e, elektrinius antrankius ir taip toliau. Tai atitinka Europos reglamento, ES reglamento nuostatas. Antrasis principas, kuris mūsų galva yra be galo svarbus ir mes raginame globalųjį alijansą taip pat domėtis šito klausimu, yra labai griežtų apribojimų įvedimu e, technologijoms, kurios gali būti panaudojamos kitaip, bet taip pat ir kankinimų tikslais, pavyzdžiui, tazeriai, e, plastikinės guminės kulkos, taip pat ašarnės dujos į tą kategoriją patenka ir tam tikri dvigubo panaudojimo medikamentai, kurie gali būti naudojami normalioje medicinoje, bet taip pat ir mirties bausmiai. Taigi čia svarbiausia užtikrinti deramą kontrolę, pasidomėti galutinių vartotojų ir, ir ar, ar įmanoma tas technologijas naudoti mirties bausmė. Ne. Toliau, taupant laiką, kalbėsiu trumpiau. Bet aš galiu pateikti dokumentaciją visą po posėdžio. Taigi, uh, Labai svarbu paminėti išsame nacionalinę priekybos kontrolės sistemą, kad ji stebėtų priekybą šiomis technologijomis, remiantis NVO ir kitų organizacijų teikiamais duomenimis, taip pat vykdytų rizikos vertinimą. Taip pat e, informacijos mainai apie priekybą. Tikimės, kad valstybės informuotų savo parlamentus, taip pat, kad būtų dalinamas informacija apie priemonės reguliuojant šią priekybą. Taip pat, kad būtų skelbiamos viešos metinės ataskaitos. Ir galiausiai e, regioninės ir tarptautinės priemonės tokiai priekybai reguliuoti. Žinoma, Labai svarbu užtikrinti šią sistemą nacionaliniu lygiu, bet manome, kad tarptautinės, tarp vyriausybinės regioninės organizacijos taip pat turi sukurti priemonės standartus, nes kitaip situacija gali vėl pablogėti atsižvelgiant į nacionalinius politinius pokyčius. Taip pat trumpai paminėsiu labai svarbius dalykus. Pirma, šalis, kuriuose situacija prastėja arba kur kyla grėsmė, kad bus atnaujinta mirties bausmė. Čia turiu du pastebėjimus. Pavyzdžiui, Filipinuose visiškai panaikinta mirties bausmė, bet yra teisėkros pasiūlymas ją sugražinti. Aš žinau e, panašių situacijų ne vieną, e, tačiau pilietinė visuomenė iš tikrųjų aktyviai protestuos prieš tokius bandymus. Kartais parlamentarai kalba, e, žiniasklaidoje pasirodo straipsnio apie galimybę gražinti mirties bausmę, bet svarbu surasti pusiausvyrą tarp to, kada kada tai, tai, tai, tai reikalauja imtis veiksmų, o kada tiesiog bū, viešos diskusijos būtų žalingos. Uh, Toliau kitas atvejs, kai šalise nebuvo ilgą laiką naudojama mirties bausmė, bet e, yra tokia galimybė, pavyzdžiui, Maldyvose teisiškai numatyta galimybė vykdyti mirties bausmę. Ir čia turime priešintis bet kokiems bandymams tai padaryti. E, negalime tiesiog galvoti, kad jeigu praeitėje mirties bausmių nebuvo, to nebus ir ateityje. Taigi reikia pasistengti, kad būtų panaikinta tokia galimybė teisin, teisės aktuose. Toliau, dėl nepilnamečių. Tas keturių nepilnamečių yra ne skaičius, aš apie jį kalbėjau. Šiemet jie buvo, e, jiems buvo įvykdyta mirties bausmė, metai dar nesibaigė ir šis faktas iš tikrųjų yra, kelia didelį nerimą. Alireza atvejį visi žinote, Altahiki e, rūpjūčio mėnesį. Buvome šokiruoti, kai jis kel, praėjus keliom dienom po prezidento inauguracijos buvo e, pasmerktas mirties bausmiai. Uh, Nepaisant to, kad, kad buvo tarptautinis, didelis tarptautinis spaudimas Irano institucijos nusprendė įvykdyti jam mirties bausmę. Taip pat e, Bangladeše, Indonezijoje, Irane, Maldyvose, Nigerijoje, Pakistane, Naujojo Gvinėje, Saudo Arabijoje yra asmenų, kurie buvo pasmerkti mirties bausmiai būdami nepilnamečiais. E, globali visuomenė ragina atsisakyti tokios praktikos. Ir paskutinis pastebėjimas. Rafael pratęs turbūt šią mintį dėl tendencijų Irane. Taip, 2016 skaičiai buvo mažesni nei 2015, bet man atrodo, kad neturėtume apsigauti ir nusiraminti, galvodami, kad situacija gerėja. 16 metai istoriškai buvo siaubingi. E, pagal egzekucijų skaičių. Mes nematome jokių įrodymų, kad valstybės praktika šioje srityje kaip nors keistusi. Ir dabar parlamentės varstomas įstatymas nebus pakankamas garantas, kad situacija pasikeistų. Dėkoju. Aš pratęsiu tai, ką sakė Džeimsas ir šiek tiek galbūt pasigilinsiu į kai kuriuos aspektus. E, kai Roani atėjo į valdžią, mirties bausmių paskirimas ir vykdymas 25 procentais padidėjo per dviejus pastaruosius metus. Praeitais metais buvo mažiausia egzekucijų vykdyta, sumažėjimas pastebimas bet tai ko gero ne dėl rinkimų vyko, dėl kitų faktorių tai vyko. Ir nepaisant to, žmogaus teisų situacija yra ne, tikrai nepagerėjo nuo patroanį ateimo į valdžią, bent jau dėl mirties bausmės. Noriu tik tai priminti, kad labai daug e, kovotojų su mirties bausme ir už žmogaus teisės, advokatų, pavyzdžiui, kalėjimuose skaičius padidėjo dešimčia kartų. Štai prieš ketverius metus vietos kovos su uh, mirties bausme tinklas Logam uh, susikūrė ir žymių žmonių uh, aktorių jame buvo. Štai pavyzdžiui, Mergės Mamadi vis dar šiandien yra kalėjime. Mirties bausmė vis dar vykdoma yra ne, nepaisant Roani. Uh, ateimo į valdžią, o galbūt dėl to taip vyksta, tačiau tai yra realūs faktai. Noriu tik tai e, priminti, kad prie salės išėjimo yra dokumentų, e, yra pavyzdžiui kasmetinė ataskaita apie Iraną ir būtent yra visi skaičiai ir duomenys tame dokumente. Taip pat norėčiau sureaguoti į ponios Rodrygės klausimą apie visuomenės nuomonę ir visuomenės informaciją. Uh, Mūsų organizacija yra teisų gynimo organizacija, bet lygiai taip pat mes dirbame su informacinėmis kampanijomis, e, ypatingai informuojant jaunimą. Mes manome, kad reikia informuoti e, ne tik tai vyriausybės politikus, reikia kartu informuoti apie tai ir visuomenė, net ir tose šalise, kuriuose mirties bausmė neegzistuoja. Štai pavyzdžiui, šiandien Prancūzijoje e, e, turime žmonių, kurie skaito paskaitas mokyklose per trejus metus šešiem tūkstančiam vaikų e, Prancūzijoje yra tokios paskaitos skaitytos, pavyzdžiui, Maroke, Libijoje, e, Pakistane, Taivane. Taipogi mes e, tokias paskaitas mokyklose skaitame, nes būtent tokių paskaitų metu yra kalbama apie apskritai žmogaus teisės, apie kankinimus, apie LGBT teisės, apie diskriminaciją ir be žmogaus teisų klausimų dar yra aptariami ir platesni klausimai tokie kaip pilietiškumas, teisingumo, prieigos prie teisingumo klausimai. Manau, kad labai svarbus yra tokie klausimai jaunimui, e, jų tapatybę formuojant, asmenybę formuojant. Todėl norėčiau paskatinti ES institucijas remti tokias programas Europoje, pavyzdžiui, e, kurių metu būtų informuojama apie mirties bausmės panaikinimą. Kaip jau ir sakiau, kartu su Belgijos vyriausybė ir Europos komisija vyks konferencija Ir jos vienas iš tikslų yra informuoti apie tokias vertybės kaip žmogaus teisės ir jaunimą. Reikia kovoti su kankinimais, su mirties bausme ir apie tai informuoti ir jaunimą. Kas dėl uh, kalėjimų, jų sąlygų juose? E, ši tema yra labai svarbi, nes tai yra kovos su su e, mirties bausme dienos viena iš temų. Tai yra susiję su kankinimu taip pat. Iš esmės mirties bausmė ir yra kankinimas, nes tai pažeidžia žmogaus orumą. Kol kas dar jungtinių tautų lygių tai nėra pripažinta, bet reikėtų tai padaryti. Ir mirties bausmė yra kaip ir kankinimas, tai yra ir fizinė bausmė, bet taip pat ir psichologinė bausmė arba kankinimas. Vienas iš nuteistųjų mirties bausme man yra pasakęs, kad kai, esa, kai, nuteis, kai yra paskiriama a, mirties bausmė, yra šimtai egzekucijų paskiriama, nes kas kartą, kai kažkas atidaro duris, tai yra kaip ir nauja egzekucija. kas dėl e, įkalinimo sąlygų, tai reikėtų pradėti taikyti Mandelos taisyklę ypatingai tose šalise, kuriuose yra pasirašytos tos taisyklės. Juk nenormalu, kad pavyzdžiui JAV uh, nuteistas mirties bausme negali liesti e, savo šeimos narių, gali juos matyti tik tai per stiklą. Nenormalu, kad, pavyzdžiui, motina gali paliesti savo sūnų tik tai jo mirties dieną. Ir nenormalu, kad e, įvykdoma mirties bausmė ir šeimos nariai apie tai nežino, jie sužino tik tai vėliau, arba, pavyzdžiui, visiškai nenormalu, kai po to jau yra sugražinamas e, kūnas e, nuteistojo artimiesiems, arba pavyzdžiui, kaip kad Japonijoje, kur žmonės tiesiog išsikrausto iš proto, tiesiog išprotėja dėl tokių sąlygų. Manau, kad e, čia Europos parlamento, taip pat ir žmogaus teisų pakomitečio vaidmuo labai svarbus. Uh, Dabar šiek tiek apie moratoriumą jungtinių tautų. Kas dėl tų dviejų paskutinių rezoliucijų, tai teigiamų pokyčių nebuvo. E, nusistovėjo balsuojančių už, tai yra 117 skaičius, e, prieš taipogi skaičius nesikeičia, taigi čia vėlgi reikia žiūrėti į stiklinę kaip pusiau tušę ar pusę pilną. Aš esu optimistas ir žinau, kad stiklinė yra ta pusiau pilna, todėl kad e, valstybės, kurios nebalsavo arba nedalyvavo balsavime, e, vis dar nėra prarastos, taip sakant, galima su jomis dar dirbti. Tačiau kuo daugiau dirbame, tuo labiau artėjame prie to kietojo brandolio tų valstybių, kuriuose yra išlaikoma E, mirties bausmė. Kaip kad sakė Džeimsas, tose šalise vis labiau e, gėdos jausmas e, egzistuoja. Tai yra tose šalise tai yra daroma, tačiau jos tai slepia. Ir dabar mūsų strategija yra dviguba. Viena vertus turime dirbti e, skaidrumo siekiant tose, šali, tose šalise, kuriuose vykdoma mirties bausmė, turime jas sugėdinti ir įrodyti, kad visur mirties bausmė turi būti panaikinta. Ir kita strategija būtų dirbti su tomis šalimis, kurios um, tokia pusiaukelėje yra, pavyzdžiui, kurios laikosi moratoriumo, kurios, tarkime, nebevykdo realiai mirties bausmės, bet ji dar egzistuoja teisiškai. Štai, pavyzdžiui, Gambijoje e, beveik yra uždrausta jau mirties bausmė, jie yra tame kelyje. Taigi viena, tos 31 šalis su, su, tomis ir, su tomis 31 šalimi tai reikėtų dirbti, taip pat gėdinti tokia šalis, šalis kaip Kinija ir Indija. Ir Kaip jau sakiau, mes manome, kad parlamentarų vaidmuo labai svarbus čia yra. Europos e, parlamento nariai ypatingai e, turi tą e, kolegišką galę, taip sakant, ir gali šį klausimą kelti tose šalise, kuriuose šis klausimas buvo ar vis dar yra tabu. Mirties bausmė vis dar yra tabu ir reikėtų apie tai kalbėti politinių lygių, reikėtų apie tai kalbėti E, parlamentuose. Tikiuosi, kad e, Europos parlamento plenarinio posėdžio metu pavyks kalbėti mirties bausmės panaikinimo klausimų ne vien tik tai žmogaus teisų pakomdėtyje. Ir atrodo, kad penkias minutės savo jau seniai išnaudojau. Dėkoju. Dėkoju, noriu padėkoti prelegentams už jų pasisakymus ir indėlį į mūsų diskusiją. E, Europos parlamentas ir toliau lieka įsipareigojęs dirbti šioje labai svarbioje srityje Ir dabar prašyčiau vienos minutės e, pertraukėlę padaryti, reikia pasitikrinti, ar veiks Skype ryšys. Thank <laughs> you.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 coinvolgimento di attori societari. E Kągi, tęskime darbą. E, dabar e, išklausysime studijos dėl Europos bendrovų ir finansinių subjektų dalyvavimo grobent žemę už ES ribų. Mes savo išplėstame biure 15 e, metais buvom nusprendę, kad tokios studijos reikia ir e, tokią studiją parengė daktaras Saturnino Boras. E, draugė su FIAN tarptautinė organizacija ir taip pat draugė su Tarptautinių socialinių studijų institutu. Tokia e, studija buvo parengta 16 metų gegužės mėnesį. E, daktaras Boras e, yra šiuo metu socialinių studijų instituto E, Hagoje profesorius, e, taip pat e, profesoriauja Kinijos Žemės ūkio universitete, jis yra parašęs keletą knygų ir pats vienas ir draugės su kitais autoriais, kai kurios iš tų knygų buvo išverstas į ispanų, portugalų, prancūzų, vokiečių ir olandų kalbas. Filipinuose 2009-aisiais viena iš jo knygų buvo a, apdovanota nacionalinė e, knygų premija. E, ir dabar kaip tik ir suteiksiu jam žodį. Please speak. Oh. Well, thank you very much. And again, I, I apologize being here virtually. Okay. I'll start with brief explanatory our short text.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 Allora facciamo così, vediamo se riusciamo ad aggiustare il tutto. Io approfitterei del fatto che abbiamo qui Philip Soffert, eh, quindi che tra l'altro. Kadangi dabar bandome spręsti techninės problemas, tai norėčiau pasinaudoti progą ir pristatyti poną Filip Sofers. Jis yra tyrimų vienas iš autorių. Mes suteiksime jam žodį, kol bus eh, techninės problemos sprendžiamos. Monsieur Sofer, prego.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 kol vyksta techniniai bandymai, aš gal šiek tiek laiko užtruksiu, jeigu man jo suteiksite. Thank you. Sapevamo che è uno studio contestato, ma non sapevamo fino a questo punto. Kaip žinia, šis e, tyrimas buvo dauginčitas, bet kad tokios problemos būtų dabar. Yep. Should I continue? Try, but try. Could you try?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 because these are current recent land deals where the situation remains fluid. Ha trovato i documenti? Prego. Ar susiradote dokumentus? Prašau, žodis jums. Mr. Chair, good morning. Dėkui, panė pirmininkė, labas rytas visiems. Uh, E, ne, ne, ne tam buvom pasiruošę, žinoma, bet e, pasistengsiu, kiek tik įmanoma išsakyti pagrindinės mintis. Visų pirma, e, visos komandos, kuri rengė šitą tyrimą, vardu noriu padėkoti už galimybę pristatyti šią studiją jūsų pakomitetyje. Kaip ponas Boras E, pradėjo e, sakyti e, savo studijoje, mes kalbame apie žemės grobimą. Mes visų pirma stengiame susitelkti tie žmonėmis, kuriuos konkrečiai tas žemės grobimas palėtė, apibrėžiame žemės grobimą kaip E, tam tikrą žemės ir, e, e, ir gamtos išteklių kontrolės perėmimą. Ponas Boras paminėjo, kad mes nesakome, kad visos sutartys dėl žemės turi būti traktuojamas kaip žemės grobimas, bet jos e, bet kuriuo atveju e, atitinkamiems e, asmenims reiškia žmogaus teisių pažeidimą. Kalbant apie žemės grobimą, reikia atsižvelgti į tuos procesus, kurių fone vyksta tokie sandoriai dėl žemės. E, reikia atsižvelgti į tokių sandorių poveikį žmonėms ir e, ilgesnėje perspektyvoje ir platesnį poveikį. Ir šią prasme mes e, studijoje kaip ir, e, ir kalbame apie kontrolės e, užgrobimą ir kalbame konkrečiai apie šito reiškinio žmogaus teisų aspektą sandoriai dėl žemės, žemės grobimai yra aiškiai įrodyti. Mes atlikome ir savo studijoje tam tikrus e, tyrimus e, ir darome išvadą, kad įgyvendinant ir e, džiaugiantis žmogaus teisėmis žemės kontrolės perėmimas vaidina svarbų vaidmenį. Tai vietos bendruomenėmis dažnai lemia žemės praradimą ir e, galimybę naudotis gamtinės ištekliais. E, tai ne visada reiškia, kad e, oficialiai prarandamas teisės į žemę, kadangi e, yra šalių, kur tie dalykai reglamentuojami įprastiniais tradiciniais metodais ir susitarimais. Ir e, Ir čia dėja e, smurtinis e, nuvarimas e, nuo žemės yra gana dažnas reiškinys. Galimybė naudotis žemę, kontroliuoti gamtos išteklius yra labai svarbi sąlyga realizuojant tų konkrečių žmonių E, teisės e, į e, maistą, į sanitariją, į teisę dirbti, apsirūpinti maistu, moterų ir vietinių žmonių teisės taip pat yra labai artimai susiję su prieiga prie žemės, galimybę naudoti žemę ir gamtos ištekliais. Galimybė bendruomenėms e, naudotis e, žemę e, yra susiję taip pat ir su politinėmis ir pilietinėmis teisėmis ES subjektų įsitraukimas, ypač kai kalbam apie Europos bendrovės ir finansinius subjektus, įsitraukimas į, į žemės grobimus e, salginai e, retai aptarinėjamas e, diskusijose šią temą, lyginant, sakysime, su kitų valstybių, tokių kaip Kinija įsitraukimu į šį procesą. Galbūt todėl, kad ES subjektai nėra taip aiškiai matomi, tačiau jeigu paskaitysite mūsų studiją, tai pamatysite, kad ES registruotos įmonės e, įvairiai yra įsitraukusios į įvairius sandorius dėl žemės ir kad galimas ES e, subjektų dalyvavimas grobent žemę yra gana didelio masto ir e, reikalauja ES ir valstybių narių e, reakcijos. Aš e, neketinu e, leistis į smulkmenas ir skaičius. E, studiją jūs turite. Profesorius Boras bandė apie tai pakalbėti, kol nenutruko ryšys. Duomenys susiję su žemės grobimu nėra labai patikimi, yra keletas duomenų bazių, tačiau vis tiek išlieka problema susijusi su E, informacijos prieinam, prieinamumu. E, yra e, keletas informacijos tipų, kurie yra prieinami, kai kurios domenų bazės iš tikrųjų yra labai svarbios, bet mes savo tyrime taip pat bandėme panaudoti ir kokybinius duomenis, kuriuos pateikė organizacijos, kurios dirba šitoje srityje, tame tarpe ir mano paties e, organizacija, kuri kaip tik žiūri į šią problemą iš žmogaus teisų požiūrio taško. E, prieš pradėdamas e, paaiškinti, aiškinti penkis mechanizmus, kuriais Europos subjektai yra įsitraukę į žemės grobimą, aš visų pirma norėčiau pakomentuoti e, pačią sandorių dėl žemės e, prigimtį. E, mes matome augančią finansinių subjektų svarbą realioje ekonomikoje. Daug žemės grobimų atvejų remiasi tam tikrų investicijų ar investuotojų tinklu. Kitaip sakant, e, e, konkretus asmo sudarantis sandorį e, yra dalis iš didelio investuotojų tinklo, ten yra ir e, paskolų e, išdavėjai ir e, kiti subjektai ir kartais sunku visus veikėjus tame tinkle įvardinti ir netgi apsispręsti, kokių valstybių atstovai jie yra. Taigi moje, mūsų tyrime mes įvardėjome keletą mechanizmų, kurie panaudojami grobiant žemę Ir pirmasis iš jų yra susijęs su privačiomis e, įmonėmis, e, kurios įsisteigusios ES ir užsima e, žemės grobimu užsienyje. Labai dažnai tai įmonė arba ES įsisteigusios įmonės dukterinė bendrovė, kurios užsima šią veiklą tokiu būdu pažeisdama žmogaus teisės vietoje. Antrasis e, mechanizmas e, yra e, Europos kapitalo įmonės, tokios kaip bankai, draudimo bendrovės, kitos finansinės įmonės iš esmės tai yra e, nemažas korporacijos, kurios užsijima e, žemės grobimu, ypatingai po 2007-2008 e, metų finansų krizės. Šitie finansiniai subjektai e, e, užsijima e, žemės, e, žemės ūkio, e, veikla e, ir e, faktiškai e, jų vietose pastebėti nėra labai lengva, bet būtent jie stovi už daugelio sandorių dėl žemės. Yra tam tikrų fondų, kurie keliais atvejais gali būti apkaltinti žemės grobimo veikla. E, dar vienas mechanizmas e, šią prasme gali būti, gali turėti e, viešųjų ir privačių partnerysčių formą. Dažnai Čia įsitraukia e, privatus fondai arba netgi viešieji fondai ir mes matome, kad tai prisideda prie žemės įsigijimo, e, taikant e, konkrečius politikos veiksmus, kuriais remiamos tokios viešosios ir privačios partnerystės. Ir ten lieka neišspręsti atskaitomybės klausimai, ypatingai kai kalbame apie privačius objektus. E, mes e, faktiškai e, radome atveju, kai tokios atskaitomybės iš vis nebuvo. Ketvirtas mechanizmas su, susijęs su ES finansuojamomis vystomojo bendradarbiavimo finansavimo institucijomis. Finansuojami e, žemės e, įsigymo sandoriai ir kuomet e, tokias finansų institucijos įsijungusios yra sunku atsekti sąsajas, nes kartais slepiamasi su oficialiuoju uh, vystomuoju bendradarbiavimu e, susijusią veiklą. Ir e, tokiuose sandoriuose tokios institucijos e, gali teikti paskolas, gali būti dalininkai tam tikrose projektuose. Ir yra svarbu akcentuoti, kad žiūrint į sandorius dėl žemės, E, dažnai pasitaiko, kad e, dalis finansavimo tarsi ateina iš e, oficialiosios vystomosios pagalbos, bet praktiškai atskaitomybės, tinkamos atskaitomybės nėra ir atsiranda žmogaus teisų pažeidimo galimybė. Ir penktasis mechanizmas e, yra susijęs su konkrečiomis ES politikomis ir konkrečiai e, tokiamis politikos rytimis, kur ES politika prisideda prie tam tikro konteksto trečiosiose šalyse, e, kuris palengvina žemės grobimą sakysime, eitų kalba apie investicijų politiką, vystymo politiką, energetikos politiką ir prekybos politiką. Mūsų studijoje pateikėme atvejį, kuris yra susijęs su prekybos kontekstu. Mūsų tyrimė Mes e, tiek analizuojame žemės e, grobimą, tiek e, kalbame apie galimą politinę reakciją, žvelgiant per žmogaus teisų prizmę. Mes sakome, kad žemės grobimas nėra vien tik tai žmogaus teisų problema, bet taip pat yra susiję susijęs su tiek ES, tiek atskirų valstybių narių politika žmogaus teisės rytyje. E, ES turi prievalę pagal tarptautinį ir pagal Europos teisę gerbti žmogaus teisės tų žmonių, kurie gyvena trečiosiose šalyse. Tai numatyta ES e, e, e, pagrindinių teisių hartijoje, taip pat ir ES sutartyse, kur numatytos konkrečios prievalės žmogaus teisų srityje. ES politika tiek ES viduje, tiek už jos ribų turi būti formuojama atsižvelgianti žmogaus teisų aspektą. ES prievalės žmogaus teisų srityje papildo ES valstybių narių įsipareigojimus žmogaus teisės rytyje. Jos yra pasirašiusios visą virtinę tarptautinių e, konvencijų ir sutarčių šitoje srityje. E, e, Varsybės narės dalį tokios kompetencijos yra delegavusios Europos Sąjungai ir todėl turi užtikrinti, kad tų principų būtų laikomasi ES ekstrateritoriniai įsipareigojimai žmogaus teisės rytyje, e, žemės e, grobimo atvejai e, kontekste visų pirma turi reikšti, kad tarptautinėse veiksmuose ES veiksmai niekaip neturėtų kištis į trečiųjų šalių žmogaus teisų situaciją. ES taip pat turi prievalę e, užtikrinti, kad e, jos įmonės ir subjektai nepažeis žmogaus teisų. Būtina taip pat sukurti atskaitomybės mechanizmą, kuris užtikrintų, kad bendruomenės, e, kurios tampa žemės grobimo aukomis, galėtų apginti savo teisės tame tarpe ir teisme. Uh, Tad e, e, tokios yra prievalis e, ir priklauso nuo to, kokie subjektai iš ES dalyvauja. Žemės grobime turėtų būti taikomos at, atskirai. Tačiau ES ir valstybių narių reakcija kol kas e, e, netitinka jų įsipareigojimų žmogaus teisės rytyje, tam yra keletas priežasčių. E, nėra atlikta tyrimų ir politikos peržiūrų. Tais atvejais, kai yra aiškus uh, ES subjektų poveikis, e, grobent žemę. ES kol kas remiasi laisvanoriško savireguliavimo mechanizmais. E, reikia sveikinti tai, kad e, žemės grobimo tema ES dabar uh, yra e, e, aktyviau svarstoma tame tarpe ir kalbant apie e, vietos bendruomenių ir žmonių teisių gynimą E, šitos problemas sudėtingumas e, reikalauja visą apimančio e, požiūrio tiek reaguojant į egzistuojantį piknaudžiavimą ir pažeidimus, tiek ir proaktyviai reguliuojant veiksmus Mūsų tyrime e, yra visa virtinė rekomendacijų, laikas man neleidžia smulkmeniškai detaliai jų pristatyti, galbūt diskusijose, tolesnėje diskusijoje apie tai bus galima pakalbėti. Savo paskutinės pusantros minutės norėčiau paskirti, e, akcentuodamas keletą iš tų rekomendacijų. Pirmoji yra susijusi su e, poreikiu, kad ES e, politika visada turėtų atsižvelgti į žmogaus teisų aspektą. ES neturi užmiršti savo įsipareigojimų visur ginti e, žmogaus teisės, formuojant savo politiką ir ją įgyvendinant e, ir visas savo politikas reguliariai vertinant. E, ypač tais atvejais, kai e, ta politika tiesiogiai įtakoja žemės grobimo problematiką. Toliau reikia kelti ES bendrovį ir finansinių subjektų atsakomybės klausimus. E, čia yra reguliavimo spraga tiek valstybės narės, tiek ir ES čia suvaidinti savo vaidmenį, užpildant tą spragą kad atsirastų teisiškai e, privalomi, e, privalomas nuostatos e, transnacionalinėms bendrovėms ir finansiniams subjektams. Na ir pagaliau e, e, reikia, kad ES sustiprintų savo vaidmenį, kovojant su e, žmogaus teisų gynėjų E, kriminalizavimu. E, mes matome, kad ir Europos komisija išorės veiksmų tarnyboje ir e, Europos parlamentas ėmėsi veiksmų siekdami apginti žmonės, kurie kovoja su šiuo reiškiniu vietose. Bet tą kovą reikia smarkiai sustiprinti. Europos parlamentas gali suvaidinti labai svarbu vaidmenį, pasinaudodamas savo galiomis E, pagal Lisabono sutartį gali labai aktyviai veikti ir e, tame tarpe ir stebėsenos prasme. E, dėkuoju už jūsų dėmesį ir labai atsiprašau ir iš savo pusės dėl tų techninių mm, problemų ir nepatogumų. Grazie. Grazie lei. Dėkuoju. Deja, dėl techninių nesklandumų pavėlavome, todėl nepavyks surenkti diskusijų šiuo klausimu. Tiesiog noriu pasakyti, kad dis, ta, tyrime pas, paaiškėjo, kad ES ir jos valstybės narės akivaizdžiai daro per mažai, siekiant užtikrinti, kad korporacijos prisimtų savo atsakomybę, taip pat ir įsiparei, vykdytų įsipareigojimus žmogaus teisėms. Iš tikrųjų, šis tyrimas teigiamai paveiks šią sritį, taip pat buvo mm, paminėtos kelios svarbios rekomendacijos Taip pat autoriai pateikė kelis prašymus, dabar juos neatsakysiu, bet atsakysiu raštu. Taigi viena pagrindinė rekomendacija buvo susijusi su ekstrateritorinėmis e, valstybių narių įsipareigojimais ekstrateritoriniais. Ir norėtume, kad e, autoriai išsameu paaiškintų, kaip kartu su jungtinėmis tautomis galėtume numatyti privalomus e, instrumentus įmonėms. Taip pat e, reikėtų atlikti poveikio įvertinimą atsižvelgiant į žmogaus teisės. Iš tikrųjų, tai yra įdomus pasiūlymas ir mes norėtume, kad raštu pateiktumėte informaciją apie to galimo poveikio vertinimo struktūrą. Tyrime taip pat be kita ko ES raginama e, pagal prioritetus stebėti situaciją, ypač įsteigdama visų Europos subjektų registrą, kurie veikia tose užsienio žemėse. Dabar ponai Sančias žodį suteiksiu trims minutėms ir galiausiai Taip pat buvo pateikta rekomendacija dėl to, kad reikėtų įsteigti nepriklausomą skundų nagrinėjimo sistemą Europos Sąjungoje, e, kur galėtų kreiptis asmenys, kurių teisės Europos Sąjungos įmonės pažeidė. Manau, kad tai būtų geras dalykas. Tai galima įtraukti ir į darbų programą ir taip pat paminėti žmogaus teisų ataskaitoje. E, mums dar liko penkios minutės ir šiandieną pas mus atvyko e, kavos e, įmonių grupės atstovas Ir šiandieną jį pakvietėme. Daktaras Johan Michalak taip pat. Jeigu norėtumėte pasisakyti, galėčiau jums skirti tris minutės. Deja, šiandieną nelabai prakalbu. Uh, Atsiprašau vertėjų dėl to, bet dėkoju iš suteiktą žodį, pirmininkė. Mes šiuo klausimu domimės jau 15 metų ir esu nustebęs, kad toks svarbus klausimas kaip žemės užgrobimas per tiek metų nebuvo tyriamas ir kad tik dabar ši organizacija ėmėsi tirti. jį. Tačiau mes manome, kad tyrimo dalyviai, tyr, tyrimo, tyrimą atlikę asmenys buvo blogai informuoti ir vienašališki. Mūsų e, grupė buvo konkrečiai įvardinta ir mes manome, kad e, buvome pateikti blogoje šviesoje netinkamame kontekste, todėl norėtume, kad būtų išklausyti ir mūsų pusė. Nes juk šis tyrimas labai svarbus ir, ir klausimas labai svarbus. Tuo pat metu jis remiasi tik vienašališkais faktais. Taigi, esu nustebęs, kad juo remiantis bus priimami sprendimai. Aišku, aš nekvestionuoju pagrindinių išvadų, tačiau kai dėl mūsų grupės, tai mm, mes buvome neting, neteisingai apibūdinti ir to tyrimo prieš mus neturėtumėte panaudoti. Dėkoju, dabar žodį suteiksiu daktarui Sančias. Porą minučių. Dėkoju pirmininkė už tai, kad suteikėte žodį iš šių svarbių klausimų. Pirmininkė, Europos išorės veiksmų tarnyba e, mano, kad šis tyrimas yra labai kompleksiškas ir įdomus. Taip pat pastebėjome, kad buvo pateiktos įvairios rekomendacijos EIVT iš tikrųjų labai e, nuodugniai seks ką, ir, ir pagalvos, ką gali padaryti šio klausimu. E, žemės panaudojimas yra labai svarbus tvariam vystimuisi, o žemės užgrobimas ir savališkas e, jos naudojimas pažeidžia žmogaus teisės. Europos vystimosi konsensusas e, patvirtintas šią Liepą numato strategiją e, ateinantiems metams ir šiam klausimui ten teikiama taip pat svar, didelė svarba. Be to ten e, numatytas į teisėmis pagrysas požiūris. Šis požiūris remiasi žmogaus teisų E, nedalomumu ir visuotinė prigimtimi, nediskriminavimu, kokybė, lygybė, skaidrumu ir atsakomybė. Taip pat manome, kad šis požiūris sustiprinti, padės pažeidžiamiausiems asmenims apsiginti nuo žemės užgrobimo. Taip pat ES žmogaus teisų srityje mes padidiname paramą žmogaus teisų gynėjams. E, vietinės bendruomenės dažniausiai nukenčia labiausiai ir todėl norėtume atkreipti dėmesį į Europos vadovų tarybos išvadą dėl vietinių gyventojų e, patvirtintų šią gegužę, kur kalbama apie jų teisės. Pirmininkė, tyrimė kalbama apie įvairiausius sektorius kompeten ir kompetencijas, kurios peržengia EIVT kompetencijas. Manome, kad šis tyrimas turėtų būti uh, išplatintas įvairiose komisijos tarnybose. Pirmininkė, e, Keli žodžiai dėl daugia šalio aspekto. Turbūt žinote, kad Junknių tautų darbo grupė uh, pasirengimui priimti tarptautinę teisiškai privalomą sutartį, kurią remia Ekvadoras ir Pietų Afrika, susitiks spalio 23 dieną, jau ketvirtą kartą. Mes ketiname dalyvauti tose diskusijose ir konstruktyviai pasisakyti, remiantis dviem principais. Pirmas, kad bet kokia potencialiai tarptautinė sutartis ar teisinis instrumentas turėtų būti e, suderinamas su jungtinių tautų ir, jungtinių, ir, ir ES e, pagrindiniais principais dėl žmogaus teisio. Ir antra, bet koks tarptautinis teisinis instrumentas turėtų apimti ir tarpnacionalinės ir nacionalinės įmonės. Pirmininkė, noriu pabrėžti, kad e, Europa vis e, aktyviau veikia verslo ir žmogaus teisų srityje, patvirtina strategijas, gairias ir teisės aktus. 2015-aisiais Europos komisija paskelbė darbo dokumentą dėl jungtinių tautų pagrindinių principų verslui ir žmogaus teisėms. Ir uh, E, ten pateikiamos gairės įmonėms dėl ver, atsakingo verslo ir žm, pagarbo žmogaus teisėms. Taip pat direktyva dėl nefinansinės informacijos atskleidimo, taip pat e, kiekvienos šalies ataskaita ir Ponas Sofer taip pat minėjo žmogaus teisų veiksmų planą demokratijai ir žmogaus teisėms. Mes taip pat kalbam apie šį svarbų klausimą ir mūsų delegacijos veikiančios vietoje ir šioje srityje, pavyzdžiui, vis daugiau dėmesio kreipia e, į šį klausimą vykdant dialogų su trečiosiamis šalimis. Dėkuoju uždėmesi. Grazie a tutti, abbiamo fatto una buona discussione. Mi dispiace. Dėkuoju visiems. Tikrai. Įdomios diskusijos ir atsiprašome dėl techninių nesklandumų. Taip pat norime padėkoti ponui Boras už jo laiką. Manau, kad dar turėsime progos su juo padiskutuoti. Na, vis dėlto turime pripažinti, kad uh, informacinės technologijos ne visada palankiai, palankiai mums pasitarnauja. Na, dabar žo... taip pat norėčiau padėkoti ponui Prėdą. Kitas, tiksliau dabar pirmininkaus ponas Prėda, dabar kitas klausimas.